nebus prieštarauta, tuomet mes šitas nominacijas patvirtinsime. Aplinkosaugos komitetas ir piliečių laisvių ir teisių komitetas pagal 26 straipsnį ketvirtą punktą paprašė patikslinti kai kurias nuostatas. Jeigu per 24 valandas bent jau 40 parlamentarų paprašo e, padaryti pakeitimų tekstuose, tai tokie prašymai turi būti e, priimami. Po parlamento